klausimu. Gerbėmieji, turėčiau padaryti porą pranešimų. 2011 roku. Protokół i teksty przyjęte z posiedzenia w dniu 7. Liepos 17 e, pabaigus e, posėdį buvo pateiktas jums posėdžio protokolas. Ar turite pastabų? E, pastabų dėl protokolo nėra pranešimai remintis taisyklės 211